yra pono Salvadoro Garygos Poledo pranešimas dėl naujosios daugiametės finansinės programos skirtos konkurencingai tvariai ir integraciniai Europai. Pirmiausia, žodis suteikiamas pranešėjui. Pone Salvadorai Garyga Poledo, jūsų laikas pasisakymai. Ačiū pirmininkė. Komisarė Lewandowski, kolegos.